Mėly kolegos, dabar prasidės bendras komitetų posėdis. E, Pasidžiaus ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ir piliečių laisvė, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Man be galo malonu pasveikinti piliečių laisvė, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininką. Darbo atvarkės tvirtinimas. Kas turėtų pastabų? Darbo atvarkė patvirtinta. Eikime prie antro punkto. Pirmininko pranešimai. Aš tokių neturiu. Turiu paskelbti, kad komisarė Jūrova atvyks į Strasbūrą gegužės 15 dieną, pirmadienį, ji prie mūsų prisijungs ir mums be galo bus smagu su ją padiskutuoti. E, per vanš. Ačiū pirmininkė. Panašu, kad ką šiuo balsavimu padarysime, tai yra pasiūsime labai svarbę žinę komisiją. Aš apgailestauju, kad nebuvo galimybių aptarti šį um, pasiūlymą atmesti tą um, pasiūlymą. Taigi prieš balsavimą aš noriu pasakyti labai garsiai ir aiškiai, kokia yra komisijos pozicija, kurią mes atmetėme. Tai yra sąrašas, kuriame uh, tarp rizikos valstybių yra tik Afganistanas, Bosija, Hercegovina, Etiopija, Laosas, Sirija. Vanuatų, Jemenas, antroje kategorijoje Iranas, trečioje kategorijoje Šiaurės kategorija. Ir po pirmo atmetimo Europos komisija tik tai Gijana pakeitė Etijopiją vietoj genos Etiopiją rašė. Tai, na, man atrodo, kad iš tikrųjų sveikinu tai, kad komisija vis tik tai sutiko keisi nuomonė, keisis nuomonėmis su parlamentu, bet atsižvelgiant į visą tai, kas yra įvykę, labai svarbu, kad mūsų komitetai šiuo balsavimu ir paskui balsavimu plenarnėje sesijoje išlaikytų spaudimą ir toliau atmestų šį komisijos pasiūlymą. Taip, tikrai pritariu Antra vertus, mes turime atsižvelgti, kad ir Libė komitetas, ir mes turime tikrai labai daug darbo ir mes turime susidarinti e, mūsų darbo laiką, jeigu mes norime, kad mums padėtų ir vertėjai. Bet kokia atveju komisarė Jūrova pas mus atvyks ir tikiuosi, kad tame sustikime dalyvaus bent jau tiek narių, kiek yra šioje salėje. Tai tikrai padarytumėm didžiulį įspūdį E, komisariai Jūrovai. Ar dar būtų pastabų? Panašu, kad ne. Tai tuomet galime eiti prie trečio darbo tvarkės klausimo, prie balsavimo. Ačiū už paramą iš dešinės pusės. Visų pirma, pasitikrinkime, ar jau visi susirinkome, ar mūsų per daug, ar per mažai. there are still uh, 15 people missing pressing any button. For the moment is only. Na, šiuo metu mes tik tai tikriname, e, ar jau visi atvykote. Ar visi pabalsavote? Žak Kope ir Lamberts. Norėčiau priminti, kad nekažin kiek yra socialistų ir žaliųjų. Uh, Tai jau kitas klausimas, balsavimas baigtas ir panašu, kad bent jau dabar padėtis gera. Pirmas punktas, kas už? Norite dėl kiekvieno punkto balsuoti elektroniniu būdu, mes prie to nesame įpratę, bet jeigu ekon komitetas to nori, gerai, Libė komitetas man patarė taip ir pasielgti. Tai tikrai pamaloninsim Libė komiteto narius. Elektroninis balsavimas dėl pirmo paragrafo. Ar visi pabalsavote, baigiame balsuoti? Patvirtinta. Paragrafai nuo antro iki ketvirto. Pradedame balsuoti. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas ir antras pakeitimas, jie vienodi. Visų pirma, nurodomosios dalis nuo pirmos iki šeštos. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau pirmas ir antras pakeitimai. Šeštoji A nurodomoji dalis. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Konstatuojamoji dalis 7 ir 8 pradinis tekstas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Konstatuojamosios dalis nuo A iki G Balsuokime dėl visų šių konstatuojamojų dalių vienu įpu. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. H. Konstatuojamoji dalis, trečias pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Dar reikia pridėti vieną balsą, Filipo balsą du balsu, papildomai balsus pridėti už, taigi 48 už, 47 prieš patvirtinta. Ar tokiu atveju reikia balsuoti ir dėl originalaus pradinio teksto? Who? But sorry, if I don't. If the camera is able to give me a view to my colleagues, I would appreciate that. Sorry. Tikrai labai norėčiau, kad operatorius neužstotų kolegų. Uh, Atleiskite, jūsų nepamačiau, jūs balsavote prieš, ar ne? Ar visi suprantate, kad jeigu pirmininkas nežino, kad kažkas neatsinešė kortelės, tai labai sunku tokį asmenį priskaičiuoti. So, Mano pasiūlymas štai koks, dar kartą pasitikrinkime. Trečias pakeitimas, Kas balsuoja be kortelės? Kas neturi kortelės? You have a card now? You have a card? Ah, okay. So we vote again. Balsuokime dar kartą. Trečias pakeitimas. Balsavimas prasideda. As everyone voted. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. Pakeitimas 46 už 49 prieš. Tai balsuokime dar dėl originalaus pradinio teksto. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 44, 46. E, į konstatuojamąjį dalis balsuokime. Ar visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. J konstatuojamoji dalis, penktas pakeitimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta, taigi nereikia balsuoti dėl originalaus pradinio teksto. Šeštas pakeitimas balsavimas dalimis, to paprašė SND frakcija. Pirmoji dalis. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai patvirtinta antroji dalis. Pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Baigiame balsuoti. Akivaizdžiai atmesta. Kągi, dabar balsuokime dėl viso teksto su patvirtintais pakeitimais. Vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote? Ar tie, kas nesinešia kortelių, balsuoja, jūs už ar ne? Mums tai reikia užfiksuoti protokole, nes tai vardinis balsavimas. Baigėsi bals, balsavimas, akivaizdžiai patvirtinta. Ačiū visiems. Papildomi klausimai, kiti klausimai. Net, nėra kitų klausimų. Sustiksime Strasbūrę kartu su komisare Jūrova. Visiems gero vakaro.